Dear colleague, please sit down. We have to. Gerbiami kolegos, sėskitės į vietas, turime pradėti darbą. Šiandien neturime daug laiko, mūsų laukia labai svarbus klausimai. Energetika yra vienas svarbiausių dalykų šiemet ir šiuo metu, ypač turint galvoje politinę situaciją tarptautinių lygmenių. E, situacija keičiasi labai greitai. Ir visa tai, aišku, atsiliepia mūsų gyvenimui. ES valstybės, ypatingai Italija ir Vokietija, pergalvoja savo energetikos politiką ir dėl tos priežasties reikia pradėti keisti masy, mąstyseną, galvojant apie energetikos ateitį, taip pat mišrius energetikos šaltinius, kadangi dažnai Europoje galima pastebėti, kad gamtinės dujos bet to ir kiti resursai galėtų būti vėl e, suvokiami kaip ateities perspektyviniai šaltiniai. Taip pat reikėtų prisiminti, kad Viduržėm jūros regione vyksta perinamasis laikotarpis demokratijos link. Po 2001 metų tie įvykiai Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose suintensyvėjo ir dėl tos priežasties mes turime pradėti kitaip mąstyti apie Europos energetikos rinkų papildymą. Taip pat turime galvoti apie naujus energetikos šaltinius. Mano kolega, kolega Raul yra ITREL, ITREL komiteto pirmininkas ir mes kartu nusprendėme suorganizuoti šitą viešąjį svarstymą ir pakalbėti apie energetikos rinką, atitinkamus e, parametrus. Todėl mes sukvietėme abiejų komitetų narius į šį posėdį pasikalbėti šiais klausimais. Mes atsižvelgėme ir į prekybos santykius tarp mūsų šalių ir šalių energetikos tiekėjų. Gamtinės dujos Energy, Energy yra kompanija, kuri bendrovė, kuri yra didžiausia tiekėja į ES ir penktoji visame pasaulyje. Todėl ji yra labai aktyviai dirbanti Libijos, Egipto, Maroko, Kataro, Jemeno, Irako ir kitų valstybių viduržymį jūros regione rinkose. Kolega Skaroni yra Eni vykdant, vykdomasis direktorius ir jis pakalbės apie šią bendrovę Aš prieš suteikdamas žodį jam norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau išgirsti iš jūsų, kaip tokia didžiulė bendrovė dirbanti Afrikoje, kaip ji bando susidoroti su naujais iššūkiais ir kokios šios krizės pasiekmes yra tikėtinos ir kaip tikėtų uh, užtikrinti, kad nežiūrint visų įvykių būtų užtikrintas energijos tiekimas šiam regionui. Gerbiamas kolega Albertini, gerbiamas ponios ir ponai, gerbiamas Karoni, aš sveikinu Jūs atvykusius į parlamentą. Norėčiau pasakyti vertėjams, kad nėra vertimo į vokiečių kalbą. Kažkas atsitiko. Galbūt galite išspręsti šią problemą. Aš norėčiau visus pasveikinti atvykusius į šios klausimus. Kolega Albertini atkreipė dėmesį į tai, kad kad komitetai neatskirai nagrinėja šias temas, mes tiesiog nutarėme abu komitetai kartu susėsti ir pakalbėti šią labai svarbę energetikos politikos, energetinės politikos e, e, tema. Todėl mūsų manimų naudinga dirbti ne pavieniui, o bendradarbiaujant ir todėl abu komitetai e, pakvietė keletą labai įdomių ekspertų pranešėjų. Labai malonu priimti šiokius tokius garbingus kolegas, Pirmiausia, suteiksiu žodį Paulo Skaroni, ENI vykdomajam direktoriui. Kas aufzeigen kann und der deshalb für uns hier sicherlich. Taigi šitas kolega yra labai įdomus pašnekovas, kadangi turi daugybės patirties. Per pastarąsias savaitės ir mėnesius reikia pripažinti, kad užsienio politikos kontekste ir energetikos politikos kontekste šie klausimai tampa labai aktualūs, tačiau vis dėlto reikia rasti laiko įsiklausyti į ekspertų nuomonę, į tikrąją padėtį ir tik toliau vėliau priimti sprendimus. Man susidaro įspūdis, kad kai kuriuose srityse, o ypač energetikos srityje, uh, mes linkstame vadovautis emocijomis e, susidariusią situaciją ir tiesiog nepažvelgiama iš laiko perspektyvos. Taigi dėkuoju, kad kolegos atvyko į šį posėdį. Gaila, kad kai kurie vis dėlto e, nepanorėjo išklausyti šios e, autentiškos informacijos iš mūsų pranešėjų. Taigi Aš džiaugiuosi, kad jūs susit... susitiksite su ekspertais, išklausysite jų nuomonės ir iš karto suteikiu žodį Paulo Skaroni. Sveikinu atvykusi į parlamentą ir dėkoju, kad jūs radote laiko pasikalbėti su mumis ir pateikti visą turimą informaciją. Sveiki atvykę dar kartą į parlamentą. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente della Commissione. Labas rytas visiems norėčiau padėkoti užsienio reikalų komiteto pirmininkui ir e, ITRE energetikos komiteto pirmininkui, kad pakvietėte mane šiandien į savo posėdį. Mūsų e, pasaulyje rinkose yra e, daug neiškumo. Ir mes norėtume pakalbėti, aš norėčiau pakalbėti apie situaciją Šiaurės Afrikoje, turint galvoje situaciją Alžyrė, Tunise, Libijoje, ir Egipte. Taip pat pabandysiu interpretuoti, paaiškinti, e, kokia krize dabar e, mus ištiko ir kaip mes bandysime kovoti su jos padaliniais, padariniais. Šiaurės Afrikoje e, įvykiai klostosi gan dramatiškai ir tai gali atsiliepti e, energetikos sistemoms, ypač turint galvoje šalis, kurios turi sienas su viduržėmio jūros šalimis. Alžyras ir Egiptas pagamina 90 procentų Šiaurės Afrikos dujų. Ir e, situacija Tunise taip pat atsiliepia e, visam tam, kadangi TTPC dujų vamzdynai, e, vamzdynai steka dujos iš Alžyro į Italiją. Ir praktiškai tai yra trečdalis visų dujų, kurios kerta Tuniso teritoriją. Po to, kai prezidentas e, Benali išvyko iš šalies sausio mėnesį, 40 procentų sumažėjo dujų kiekis tekantis vamzdynuose, bet laimiai situacija greitai pasitaisė bet aišku, nerimas išlieka. Kol kas e, Suezo mm, kanal, kanale nebuvo jokių rimčių incidentų, per jį eina 10 e, procentų suskys, e, per, per jį keliauja 10 procentų viso suskystinto dujų kiekio. Tačiau situacija Egipte dar nėra stabilizuota. 5 vasario e, buvo sprogimas El Airišo e, kompresorinėje Sinajuje. Situacija greitai buvo, e, problema greitai buvo išspręsta, bet po to netrukus kitas sprogimas vėl nutraukė dujų tiekmę. Ir prie to dar prisideda problemos, kad egiptiečiai kreipiasi į, protestuoja prieš Egipto teismus, kadangi galvoja, kad Egiptas pardavinėja dujas Izraeliui sumažinta kaina. Tačiau aš išlieku optimistas, manau, kad Egiptas, Tunisas ir Alžyras nelabai skausmingai sugebės pasiekti demokratiją. O situacija dėja Libijoje yra daug sudėtingesnė. Ir tikrai reiks nemažai laiko, kol um, šalyje situacija stabilizuosis. Libija teikia vieną ketvirtį, visą, teikia ketvirtadalį visos naftos, kurią importuoja Italija. Mums tai nekelia didelių problemų, nes Italija gali pirkti naftą ir iš kitų tiekėjų, o ne iš Libijos. Čia e, pirmoje vietoje reiktų paminėti OPEC organizacija, e, kuri e, stengsis pakeisti naftą iš Libijos, naftą iš kitų tiekėjų. Bet kalbant apie dujas, tai situacija yra sudėtingesnė. Vasario mėnesį per Green Stream e, vamzdynus dujos nustojo tekėti tai yra 10 milijardų kubinių metrų per metus arba 15 procentų visų Italijos poreikių. Mes per metus sunaudojam 90 milijonų kubinių metrų dujų, maždaug tiek pat, kiek jungtinė karalystė. Mes e, vietoj libietiškų dujų e, įsivežame dujas iš kitų, pasinaudodami infrastruktūra turima ir taip pat naudojamės taip vadinamais ilgalaikiais take-o-pay e, kontraktais, besąlyginio apmokėjimo kontraktais. Ir e, kadangi e, Italijoje yra m, mm, sėkminga investicijų programa, kuri vyksta jau m, mm, seniai, tai Italija turi labai gerą diversifikuotą e, importo sistemą. Ir per pastaruosius dešimt metų mūsų importo e, pajėgumai išaugo 50 milijardų e, kubinių metrų per metus. Ir praktiškai tai yra daug daugiau, negu mums reikia. Italija turi prieigą prie Alžyro, Rusijos, Niderlandų, Norvegijos dujų vamzdynų, taip pat ir prie Libijos dujų, taip pat turime ir du regazifikavimo e, terminalus. Taigi Italija kol kas sugeba susitvarkyti e, su ta situacija N-1, e, tai yra, kai Libija, kai dujos iš Libijos nebetekiamos visai gerai, bet jei atsirastų dar tokių tiekėjų, iš kurių nebegalėtume gauti dujų, tai tada iš tiesų situacija nebūtų e, tokia jau gera. Ir reikia tikėtis, kad e, problemos Alžyrė ir Tunisė e, išsispręs, o Rusijos ir Ukrainos konfliktai nebepasikartos. Maničiau, kad Italijos patirtis galėtų būti sėkmingai panaudojama ir kitoje Europos dalyje, kitose Europos valstybėse kaip užsitikrinti dujų tiekimo saugumą. Italijos scenarius parodė, kaip e, svarbu yra turėti ilgalaikės sutartis e, dujų tiekimui ir reikiamas inf infrastruktūras. Pradėkime pirmiausia nuo tų ilgalaikių sutarčių, taip vadinamų take or pay contracts. E, dujų rinkoje per pastaruosius 20 metus situacija buvo nuspėjama, netgi nuobodžiai nuspėjama. Europoje dujų sunaudojimas kasmet didėjo maždaug po 2 procentus, o e, visos e, dujos buvo perkamos pagal ilgalaikius kontraktus, tos vadinamus teikopiai, besalginio apmokėjimo kontraktus, kurie buvo glaudžiai susijęs su naftos kainomis. Tuo pat metu Junktinės Amerikos valstijos e, rengėsi įgyvendinti e, dujų sektoriaus pertvarkymą, nusprendė tapti dujų importuotojų ir dėl to nuo 2000, nuo 2000 iki 2008 metų e, vykdė 47 regazifikavimo terminalų projektus. Bet situacija labai pasikeitė JAV E, nuo 2008 metų pradėjo naudoti šelfo dujas. Ir naujos e, suskystintų dujų gamyklos, e, kurios iš pradžių buvo manoma tieks dujas tik tai JAV rinkai, pradėjo tiekti dujas ir kitoms pasaulio šalims mm, tokios e, suskistintų dujų e, gamyklos taip pat buvo mm, pastatytos ir e, Nigerijoje, ir kitose Afrikos šalise. Ir e, iš pradžių buvo planuojama, kad jos tieks suskistintas dujas ir JAF rinkai, bet JAF pradėjo naudotis šelfinėmis dujomis ir tų suskistintų dujų jai neprireikė. Be to, dėl krizės e, maždaug 6 procentais sumažėjo Europos poreikis dujoms. Tie 6 procentai tai sudaro maždaug 30 milijardų kubinių metrų praktiškai e, tiek, kiek suvartoja Austrija, Čekijos Respublika ir Lenkija. E, nukrito dujų poreikis ir išaugo jų pasiūla ir dėl to Europoje labai sumažėjo momentinės dujų kainos, taip vadinamos spot Mm, prices. E, praktiškai jos sudarė pusę e, dujų e, tiekiamų pagal ilgalaikės sutartis kainos. 2010 metais Brent siekia 90 procentų, 90 dolerių už barelį naftos, o dujos buvo pardavinėjamos tik už 25 dolerių kainą ir pasidarė aišku, kad reikia persvarstyti, persiderėti sutartis. Bet e, kai kuriem net kilo bejonių, ar iš tiesų tie ilgalaikiai kontraktai, tos ilgalaikės sutartys yra e, tokios naudingos. Bet aš noriu pasakyti, kad būtent tie ilgalaikiai kontraktai, ilgalaikiai susitarimai ir leido mum neskausmingai išeiti iš tokių krizių pavyzdžiui, kai nebegalėjome gauti e, dujų iš Libijos. Dabar dabartinė situacija yra kitokia, nes Europa išeina iš recesijos ir um, Kinija taip pat aktyviai įeina į dujų rinką ir mes manome, kad padėtis dėl dujų poreikio Kinijoje ženkliai pasikeis. Kinija iš tokios rinkos, kuri dabar pagal dujų suvartojimą artima Vokietijai, taps tokia rinka, mm, kuriai prireiks tiek dujų, kiek dabar sunaudoja visa Europos Sąjunga. Taip pat negalime užmiršti situacijos Fukushimoje dėl mm, atominių, dėl krizės atominėse elektrinėse. Mm dėl to, kad, jos, kad Fukushimos atominė elektrinė išėjo iš rykiuotės, Japonija taip pat e, yra priversta daugiau naudoti dujų. Vokietija paskelbė irgi, kad planuoja atsisakyti atominės energetikos. Tai irgi reiškia, kad bus sunaudojama e, daugiau dujų. Nepamirštant dar to, kad ES turi ambicingus tikslus dėl CO2 mažinimo. naujienos mm, dujų rinkoje yra geros, ypač turint galvoje šelfinės dujas. Bet kalbant apie šelfinės dujas, kyla aplinkosaugos problemų. E, pavyzdžiui, Prancūzija nusprendė kol kas nenaudoti šelfinių dujų ir e, jungtiniai karalystiai labai sunku buvo mm, atsispirti taip pat tokiam prašymam kad šelfinės dujos nebūtų naudojamos, bet jie sugebėjo kol kas dar atsispirti tam. Aš manau, kad Europa turi užtikrinti e, savo tiekimo saugumą ateityje. Ir vienas iš svarbiausių priemonių, viena iš svarbiausių priemonių tą padaryti yra ilgalaikės sutartis, e, kurios. E, leis užtikrinti Europai tiekimo patikimumą ir pririš prie mūsų, mūsų ilgalaikius e, partnerius. E, pavyzdžiui, Kinija ir Indija žiūri į Gazpromą, taip pat norėdama gauti dujų iš Rusijos. Todėl ir mum labai svarbu turėti ilgalaikius ryšius su Gazpromu. Bet kalbant apie infrastruktūras, aišku, kad infrastruktūrom reikia investicijų. O investicijos yra susijęs su tam tikra rizika. Ir kad ta rizika nebūtų uh, per didelė tiems investuotojams, kurie e, tiesia dujų vamzdynus, e, E, jie turi turėti tikrumą, kad, kad investavę pinigus galės e, gauti pelnus ateityje. Ir e, aišku, kad ir, ir vamzdynų tiekėjai, ir tie, kas išgauna dujas, turi žinoti, kad mm, tas dujas galės parduoti. O tie, kas dujas e, transportuoja vamzdynais, taip pat turi turėti uh, užtikrinimą, kad e, tie vamzdynai bus reikalingi, kad bus užtikrintas pastovus dujų tiekimas. Ir visą tą leidžia padaryti ilgalaikės sutartis. Mes tikrai dirbame nemažai ir siekiame diversifikuoti geografinius tiekimo šaltinius įvykiai Tunise, konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos nuolat primena mums, kad yra rizika susijusi ne tik su gamintojais, su dujų, su šalimi, kuri e, išgauna dujas, bet ir su tomis šalimis, per kurias eina vamzdynai. Ir dėl to mes turėtume vykdyti projektus, kurie leistų diversifikuoti mum galimybę gauti dujas iš skirtingų tiekėjų per skirtingas šalis, tai būtų ir pietinis koridorius, ir taip pat North Stream ir South Stream projektai. O kalbant apie infrastruktūrą, turime pasakyti, kad visos kortos, visi kozeriai šiuo atveju yra mūsų rankose. Ir turime e, siekti, kad turėtume tinkamą e, dujų. E, vamzdynų tinklą, kad dujų rinka iš tiesų taptų vidaus Europos rinka. Ir tai reis ne tik užtikrinti mums dujų tiekimo saugumą, bet sukurs ir mm, deramą e, dujų vidaus rinką. O e, jungiamieji vamzdynai leis optimizuoti mūsų E, saugojimo e, pajėgumus dujų išteklių pajėgumus, dujų išteklių saugojimo pajėgumus Europos lygmenių. Bet e, dėja, tų jungiamųjų vamzdynų kol kas neturime pakankamai ir negalime pasinaudoti didžiausių Europos regazifikuotojų, tai yra Ispa, Ispanijos pajėgumais. Įsivaizduokime, kad Europos e, dujų sistema puikiai veikia ir visi reikiami vamzdynai yra ir galime jais e, transportuoti dujas ten, kur reikia. Tai jei viskas taip būtų, tai dabar galėtume, tai esant tokiai sistemai galėtume apsirūpinti dujomis visiškai e, nepriklausomi nuo Rusijos. Mums net nereiktų Rusijos kaip tiekėjo. Aišku, čia tik tai Mm, tokia galima situacija, bet jinai būtent ir leistų parodyti, koks galutinis mūsų tikslas turėtų būti. Tai yra 27 e, atskiras dujų rinkas, kurios labai priklauso nuo situacijos, paversti vieną tvirtą e, dujų rinką. Dėkui. E e, e, Ačiū už šį tikslų išsamų pristatymą ir už tai, kad e, jūs kalbėjote saliginai neilgai ir aš nenorėčiau atimti diskusijoms skirto laiko, tačiau norėčiau pateikti klausimą, į kurį jūs iš dalies jau ir atsakėte, kalbėdamas. Tačiau turiu pasakyti, kad šiuo metu brandolinė energetika patiria krizę dėl priežasčių, kurias jūs išvardinote. Turėjome ir Černo, Černobilio avariją. Ir po šios avarijos buvo taip pat kalbama apie ketinimus e, atsisakyti brandolinės energetikos. Na, o dabar iš tiesų tie ketinimai tampa labai ryštingi. Ta, Vokietija apie tai paskelbė ir Italija kalba apie tokius planus. Tačiau ar tai yra realu, kalbant apie tos kritinius momentus, kuriuos jūs minėjote? Jeigu taip, tuomet kaipgi būtų įmanoma suderinti tą tokią perspektyvą, tokią galimybę su tikslu sumažinti CO2 emisijas. Nes juk ir išgaunant dujas mes taip pat išmetame CO2, galbūt mažiau negu išgaunant naftą, tačiau ta problema yra. Panas Artori, suteikiu Jums žodį. Grazie, prezidente. Grazie per. Pone Sartori. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau Jums padėkoti už tikrai nuostabų pristatymą. Mes, kaip ir visuomet, stengsimės e, sakyti mažiau pastabų, daugiau užduoti klausimų. Buvo iš tiesų įdomu stebėti, kaip e, plėtojasi, vystosi Europos rinka, visa pasaulinė rinka ir kokį vaidmenį galėtume mes vaidinti šiame kontekste. Kalbant apie šį naująjį scenarijų dujų rinkoje ir e, taip pat nustatytas taisyklės, naujieji pasiūlymų paketą šiuo klausimu, kai kalbame apie tinklų kūrimą tiekimo tinklų kūrimą, ar tie tikslai yra realistiški, ar jie įmanomi pasiekti. O kitas klausimas būtų trečiojo liberalizavimo paketo taisyklės tokiai bendroviai kaip ENI reikštų, kad investicijų klimatas taptų palankesnis ar ne? Norėčiau sužinoti atsakymą. Dėkoju, panas Arlaki. Neilgiau kaip tris minutės galite kalbėti. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie pono Albertinė išsakytų komplementų mūsų prelegentui, kadangi buvo mm, nubriežtas tikrai labai įvairiapusiškas vaizdas susijęs su visais mūsų energijos tiekimo klausimais. Ir energijos tiekimo saugumas mums iš tiesų visiems labai rūpi. Aš turėčiau porą pastabų, esminių pastabų, dėl kurių norėčiau ir pateikti klausimus. Viena vertus, mes mm, tarsi užsitikriname įvairius sąryšius, įvairią sąveiką, tiekimo sąveiką ir užtikriname, e, tokiu būdu užsitikriname energijos tiekimo diversifikaciją. Ir mm, dujotikių naujų dujotekių tiesimo klausimas jau tarsi nebe, nebėra toks aktualus. South Stream ir Nabuko projektai yra svarbi tema, tačiau galbūt e, šią problemą sprendžiame netinkamomis priemonėmis. Galbūt e, siekdami užsitikrinti energijos tiekimo saugumą, mes, ties, mums rei, mes turime užtikrinti įvairių energijos šaltinių diversif, e, diversifikaciją. Diversif, Ir aš manau, kad mums labai svarbu atsižvelgti į įvairius tuos aspektus ir saugumą, ir diversifikaciją. Tačiau galbūt iš įvairių siūlomų sprendimų užtektų tik tai vieno. Ir aš manau, kad tai yra esminis dalykas, apie kurį būtų verta pamastyti ir kurio remintis būtų galima projektuoti planus į ateitį. Energijos saugumo, tiekimo saugumo užtikrinimas turėtų būti pagerintas ir ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant ir į padėt, dabartinę padėtį tarptautinėse rinkose ir į perėjimą, perėjimą nuo brandolinės energetikos į kitas energijos rūšis. Ačiū. Pirmininkas, pasisakysite tik po porą minučių, suteiksiu jums tik tai po porą minučių, kad visi galėtumėte kalbėti. Ponas Turmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų posėdį. Jūs sakėte, kad reikia labiau vieningesnės ES dujų rinkos ir taip pat, kad reikia įveikti tam tikras politinės kliūtis. Jūs kalbėjote apie Prancūzijos dujų rinką ir taip pat apie jungtis su Sibiro regionu Transsibirijos trans regionu. Visi tie klausimai yra svarbus parlamente, tačiau turiu pasakyti, kad pažangos jau mes esame pasiekę ir jau galvotume apie e, dujų tiekimo e, užtikrinimo direktyvą. Manau, kad vis dėlto artimiausių metų mums pavyks išspręsti daug kliūčių. Tie, kurie mano, kad atsisakymas atominės energetikos padidins dujų poreikį. Mano manimu, piešia scenarijų, kuriame turėtų būti įvairia rūšiai energijos šaltiniai ir po 10-15 metų struktūra turėtų pasikeisti. Aš manau, kad tik artimiausių metų padidės dujų poreikis dujų poreikis kol kas pasireiškia apšildant gyvenamuosius namus, būstą. Ir aš nemanau, kad po kiek laiko dujų poreikis taip žymiai išauks. Jūs kalbėjote apie mūsų priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau, kodėl jūs pirmenybę teikėte South Stream South Stream, o šiek tiek e, apleidžiate Nabuką. Aš manau, kad norėdami būti nepriklausomi nuo Rusijos turėtume būtent forsuoti Nabuko projektą. Taigi jūs prieštaraujate pats savo, sakydamas, kad reikia būti nepriklausomiems nuo Rusijos ir kartu pritarėte South Stream tiekim, tiesimui. Possibilità di dare Dėkoju, visų prašyčiau laikytis jums duoto laiko, kitaip kai kurie kolegos nebegalės pasisakyti. Ponas Pruvera, AFET komiteto vicepirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų prelegentui, kuris labai veiksmingai išvardė visus punktus, galbūt ne, galbūt ne visus, tačiau tikrai labai daugelį. Porą klausimų norėčiau užduoti. Nesakysiu savo nuomonės dėl referendumo, dėl brandolinės energijos rezultatų. Ir e, dėl to, kad bet kokios e, šios energijos, e, energetikos alternatyvos buvo, joms buvo užkirstas kelias. Na, apie tai aš nekalbėsiu, tačiau norėčiau paminėti Libiją ir jos, ko gero, karinę ateitį. Panašu, situacija tikrai bus prasta. Tačiau Libija yra mūsų tam tikras energijos rezervas ir Libija, e, besikeičiant Šiaurės Afrikoje esančiai padėčiai, e, vaidina tikrai svarbu vaidmenį ir kokį jį vaidins jį ateityje mūsų šaliai, Italijai. Kitas dalykas e, atsisakant brandolinės energetikos e, atsinaujinančių energijos šaltinių šalininkai turėtų jausti didelį triumfą. O ką, ką Jūs manote apie šitą klausimą? Ar tai bus reali alternatyva mūsų vartotojams, kalbant apie piliečių gyvenimo kokybę? Dėkoju, sako pirmininkas. De Angelis, dvi minutės. Grazie, Presidente. Anche io ho apprezzato molto Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat reiškiu didelį pripažinimą jūsų išsakytoms mintims, ponė Skaronė. Jos buvo tikrai tikslios, išsamios. Pateiksiu porą klausimų, kad neprarastume per daug laiko. Manau, kad mums pasisekė, kad mes nieko met nemastėme apie brandolinę energetiką Italijoje. Ir mano mintis šią temą yra grindžiamos pastaraisiais įvykiais. Man kyla klausimas, ar mums nereikėtų drąsiau investuoti į atsinaujinančią energetiką, alternatyvius energijos teikimo šaltinius? Toks būtų mano pirmasis klausimas. Antrasis klausimas. Ar jūs neišvelgiate pavojaus, kad mes tapsime pernelyg priklausomi nuo Rusijos? Mažiau brandolinės energijos, daugiau dujų, aš čia išvelgiu realią riziką. laisvoje rinkoje yra sudėtinga įveikti tokią priklausomybės problemą. Kaip Jūs tai vertinate? Dėkoju, panas Vičiočiu. Norėčiau svečių paklausti štai ko. Dabar vyksta išsami diskusija apie gamtinių dujų sandėliavimą viduržėmio jūros regione. Aš norėčiau sužinoti, kaip šitie tos augyklos turėtų būti vertinamos, kokios yra ateities perspektyvos ir taip pat norėčiau sužinoti, ar ES negalėtų savo resursų sutelkti būtent tuose sandėliuose. Dėkoju Giorgio Ria Madurel. Dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir pasinaudoti progą iš anksto padėkoti vėliau kalbėsintiems. Pirmininkaujantis jau minėjo, kad Jeigu yra kokia nors tema, kuri tiesiog jungia mūsų komitetus, tai tikrai ši tema, energetikos tema, yra aktuali abiem komitetams. Aš norėjau grįžti prie jungčių, prie atominės energetikos klausimų. Taip pat aš laukiu e, kitų pranešėjų pasisakymų ir galbūt pateiksiu klausimus jiems. Tačiau dabar aš norėčiau paprašyti, kad jūs atsakytumėte iš įvairių požiūrio taškų į šios klausimus. Galbūt vertėtų susėsti su visais pranešėjais dar kartą diskusijos pabaigoje ir paprašyti jų savo, pateikti savo vertinimą. Ir po to reikėtų, žinoma, pagalvoti apie mūsų tolesnį darbą komitete kadangi energetika visiems regionams yra tapęs vienijančių veiksnių, kuris galėtų užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglodą ir augimą. Tas pats pasakytina ir apie viduržėmių jūros pietinį regioną, kadangi mūsų energetikos tiekimo saugumui grėsmę kelia mūsų kaimynų nu, valstybių nestabilumas. Todėl labai svarbu galvoti apie šitą tą viduržymę jūros pietinį regioną. Jūs turėtumėt patruputį baigti, kadangi jūs jau kalbėjote tris minutės vietoj dviejų. Signerski, dvi minutės. Dėkoju. Kalbame apie energetikos tiekimo saugumą. Turime omenyje ilgalaikės tiekimo sutartis, taip pat didelius investicinius projektus, kuriuos įgyvenina Gazpromas. Kalbėjome apie Gazprom, apie Nord Stream ir e, South Stream Labai svarbu užsitikrinti diversifikuotus energetikos šaltinius, tačiau daugybė valstybių vis dėlto ir toliau lieka priklausomos nuo Gazpromo. Šitos valstybės yra ES narės, tačiau jas neturi prieigos nei prie, nei prie South, nei prie North Stream. Kadangi Gazpromas neleidžia konkurencijos, ir šios valstybės negauna jokios paramos, be to ir North is South Stream nepatenka į trečiąjį liberalizavimo paketą. Todėl reikėtų dar kartą kelti klausimą, kaip mes užsitiksime energetinį saugumą vidurio ir rytų Europoje. Mes turėtume vengti uh, Gazpromo kaip rytų Europos monopolisto. Dėkojame Sinerski. Skavobinska. Sutartys atneša daug garantijų ir užtikrintimo didelėms bendrovėms. Tačiau aš nežinau, ar tokie ilgalaikiai kontraktai yra naudingi vartotojams. Aš turiu omenyje vartotojus, pavyzdžiui, Lenkijoje, pavyzdžiui, galbūt šel gas, e, galbūt šelfų mm, dujų resursai bus e, e, ištobulinti ir todėl situacija gali keistis. Bet tu, jūs kalbėjote apie diversifikaciją ir minėjote South Stream, tačiau čia apskritai nėra kalbos apie jokią diversifikaciją, kadangi kalbama tik tai apie Rusijos dujas, o Nabuko, jūs teisingai paminėjote, galėtų padėti diversifikuoti mūsų energijos saugumus, e, e saugumą. Bet be to, South Stream yra labai uh, brangus projektas ir jisai susilpnins Nabuko projekto veiksmingumą. Ką Jūs manote šiais klausimais? Ir ką Jūs manote, ką galėtų nuveikti komisija ir parlamentas siekdami padėti e, užsitikrinti tiekimo saugumą. Jūs kalbėjote apie Pietų Afriką, bet tačiau Afrikoje vyrauja politinis nestabilumas, jisai atsiliepia Italijai. Tačiau tą patį galima pasakyti ir apie Rusiją kaip tiekėją ir apie kitus e, tiekėjus. Ir greitai mes pateiksime energetikos išorės veiksnių ataskaitą ir ko gero šioje ataskaitoje atsispindės ir kitų valstybių kaip tiekėjų galimybės. Pavyzdžiui, ką Jūs galvojate apie e, prezidento Buzeko idėją pirkti Europos mastu dujas bendrai? Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σκαρόνη. Ačiū, ponė pirmininkė. Skaronį. Dėkoju pranešėjų už jo prezentaciją. Pone Skaronį, jūs kalbėjote apie konkurenciją rinkose. Būtent tokia bus situacija artimiausių šešetą mėnesių ir turime išsiaiškinti klausimą, kokie tinklai konkrečiai gali būti realiai naudojami ir iš kur tai tiekimą galime užsitikrinti. Pavyzdžiui, Azerbaidžianas ketina pasirinkti vieną dujotekį. Tai yra dujotekis, apie kurį mes šiandien ypač aršiai diskutuojame. Ar jūsų nuomonė kalbant apie tiekimo tinklus, yra realu, kad dabar diskutuojami, svarstomi e, dujotiekiai gali būti sujungti į vieną tinklą, užtikrinant pakankamą tiekimą. Pavyzdžiui, Azerbaidžianas galėtų e, e tiekti pasirinkto dujotiekių tikrai didelį kiekį savo dujų, tačiau mes nežinome, kiek tie tikslai yra ir tie ketinimai yra rimti. E, O taip pat norėčiau paklausti. Koks jūsų manimų yra Junktinio Arabų Emiratų, Kataro, Irano vaidmuo e, tiekiant e, energiją, tiekiant dujas e, šiaurės koridorių jeigu Iranas šiuo atveju politinė prasme prisims tikrai esminį vaidmenį ir tuomet Šiaurės ir Pietų Europos energetikos hartijai bus padaryta nemenka žala, mano nuomonė. No sé si Ponas Milan Mon, ačiū. Ponas Karonė, galbūt aš kažką netaip supratau, todėl norėčiau dar kartą paklausti. Jūsų požiūris į netradicinės dujas, dujas skirtas Europai, pavyzdžiui, skalūninės dujos, kurios, e, yra, kurias išgauti siekiama jungtinėse valstijose. Aš žinau, kad jos gana perspektyvus energijos šaltinis. Vakar e, skaičiau pirmąjį Herald Tribune puslapį, kuriame buvo rašoma, kad Ir North, ir South Stream, ir Nabuko yra nelabai realistiški projektai. Koks, koks jūsų požiūris į tai? Ir kągi pagaliau reiškia tas politinis lūžis e, e, Šiaurės Afrikoje, mums konkrečiai, kas ateityje, kaip visą tai ateityje, kokios, kokios, e, kokių pasiekmių tai turės ateityje energijos tiekimui Europai. Ponas Lamstrov. Eh, Scaroni, eh, ho una, una domanda molto corta. Che ruolo di Cina nel progetti energetici in Pane pirmininkė, trumpas klausimas. Kokį vaidmenį Kinija vaidina Šiaurės Afrikos energijos e, tikimo projektuose? Dėkoju. Megpróbálok én is rövid lenni. Nagyon köszönjük, Skaroni. Lazános, ácsú, pane pirmininkė. Aš taip pat stengsiuosi kalbėti trumpai. Norėčiau padėkoti ponui Staronė už pranešimą ir už tai, kad, kad jūs norite sumažinti priklausomybę nuo Rusijos tiekimo. Mano šalis, Slovakija, šimtų procentų priklausoma nuo Rusijos dujų tiekimo. Tačiau mm, mes, aišku, esame suinteresuoti Nabuko projekto sėkme, tačiau dar neaišku, kokia yra šio projekto perspektyva. Įvyko referendumas Italijoje dėl e, brandolinės energetikos ateities šioje šalyje. Ir norėčiau sužinoti, kaipgi jūs regite, kokią regite jūs Europos ateitį, e, ką mes galime padaryti atsinaujinančio energijos šaltinių kontekste, e, sferoje, E, galbūt nevertėtų atsisakyti visiškai brandolinės energetikos, o galbūt iš tiesų būtų, e, tiksl, tas atsisakymas būtų tikslingas. Pagaliau, e, kokios yra mūsų galimybės naudojant naujasias Azijos technolog, kūriamas technologijas. Pane Tikau. Ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kokia yra svarbi sąsaja tarp viduržėmio jūros regiono ir juodosios jūros regionų. Tai yra jungtis, juodos, juodoji jūra sudaro jungti ir su Kaspijos jūra ir dėl to mes tai, galėtume pagalvoti apie tai, jog tai yra, taip užtikriname e, energijos tiekimo saugumą Taip pat nereikėtų užmiršti ir e, tranzitinių šalių, ir e, reikėtų neužmiršti tokių šalių kaip Turkija ir Azerbaidžanas, kurios taip pat tiekia energiją, e, tiekia dujas, pažiūrėjau, Italijai ir kitoms Europos šalims. Kaip jūs vertinate Dezatek projektą ir kaip jūs manote, kokios kokias galimybės mums e, siūlo, kokia, kokias galimybės Europa turi e, tolesniam energijos tiekimui iš Šiaurės Afrikos šalių. Ir e, Kaip Jūs vertinate tai, kad kai kurios valstybės narės neįvykdė savo įsipareigojimų Šiaurės Afrikos šalių atžvilgių? Italija. Pirmininkas dėkoju. Ponas Vinua, daktaras Vinua, taip pat norėtų pateikti klausimą. Jisai nėra parlamentaras, tačiau uh, Aš norėčiau jam suteikti žodį, prašau. Much, uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, ponė Skaronė, už labai įdomų pristatymą. Jūs iškėlėt ilgalaikių sutarčių klausimą. Kas, e, kiek jūsų nuomonė yra lankstumo šioje sistemoje? Kaip galėtume indeksavimo sistemą pakeisti? Žinome, kad vis didesnį vaidmenį vaidina momentinių kainų rinkos. Ir kaip Jūs galvojate ateityje, tie ilgalaikiai kontraktai, ar turėtų sutrumpėti jų trukmė, ar turėtų būti indeksuojama? Kaip turėtų būti? Uh, e Dėkoju, buvo užduota daug klausimų. Tačiau mes turime kalbėtoje, kuris gali kalbėti trumpai ir tiksliai. Ir per 15 minučių, jeigu jūs, jums pavyks atsakyti klausimus, bus puiku. E rispolverato dall'Herald Tribune di ieri, eh, Nabucco verso South Stream. Allora, non c'è nessuna... Buvo kalbama apie daug dalykų, buvo kalbama apie pietų koridorių, apie Nabuko. Pietų koridoriumi bus eh, dujos tiekiamės per Ukrainą į vakarų Europą, o Nabuko dujotekių bus iš Irako, iš Turkmenijos dujos tiekiamas į Europą. Ir mes esame didžiausiai pasaulyje įmonė, kuri tiesia tuos dujotekius. Ne viena kita bendrovė dešimtis milijardų dolerių neinvestavo, e, e, neįtraukdama gamintojų gami, nabukas skirtas vartotojams, dujų vartotojams. Ir be to patys vartotojai tiesia šitą dujotekį. Tai visai kas kita. Dar nebuvo ne vieno projekto įgyvendinta, kur vartotojas nebūtų įtrauktas į tą investicinį projektą. Todėl aš nematau čia jokios konkurencijos. Dabar galvojant apie skalūnų dujas ir jų ateities Europoje mes manome, kad Europos įmonės čia iš tikrųjų imsis rimtos veiklos, kadangi mes pasaulyje daug kur išgauname skalūnų dujas, mes turime licenciją, išgavimo licenciją Ukrainoje, galvojame apie projektus e, Lenkijoje. Aš manau, kad tos dvi valstybės yra labai patrauklios, kol kas dar vyksta tyrinėjimo darbai, dar mes e, tikimės, kad bus surasta šių dujų, tačiau kol kas negalima nieko konkretaus nepasakyti. E, kitas dalykas - Kinija investuoja į Tunisę ir kitose Afrikos regiono valstybėse. Dar yra susidurėma su tam tikru pernamu laikotarpiu, kadangi kiekvienas bando susitarti su tuo pačiu partneriu palankesnėmis sąlygomis Mes norėtume bendradarbiauti su demokratinėmis valstybėmis, žinoma, e, ne su diktatoriais. Ir todėl esame pasirengę to perinimo laikotarpio pasiekmes prisijimti savo kaip išiki. Svarbiausia, kad Afrika eitų demokratijos keliu dėl atsinaunančių energetikos šaltinių ir dujų ateities. Aš taip pat manau, kad dujų aukso amžius užtruks nelgiau kaip 15 metų, o po to e, įsivyraus atsinaujinantis energetikos šaltiniai ir tuomet galbūt jie pakeis e, e, dujas ir kitas dabartinės technologijas. Tačiau, kita vertus, reikia pripažinti, kad e, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra daug brangesni fotovoltinės. Kaip yra, kad. Ma soprattutto le rinnovabili. Saulės energija, pavyzdžiui, Italijoje kainuoja šešis kartus daugiau negu įprastiniai energetikos šaltiniai. Žinoma, energija bus tiekiama tik tokiu atveju, jeigu jūs to pageidausite, jeigu jūs e, e, taip pat sutiksite, kad bus e, plėtojami atitinkami pajėgumai. Mes patieksime ateityje viską, tačiau dar reikia investuoti labai daug į atsinaunančias šios energijos šaltinius, į naujausias technologijas, kadangi tie naujieji energetikos šaltiniai dar nėra, e, negali patenkinti visų vartotojų poreikių. Naujasis E, e, Leventino baseinas tarp Libijos, Izraelio ir Libijos. Ten yra offshore telkiniai šiame regione ir šiame pasaulio regione tai yra labai perspektyvus regionas. Izraelis e, tą perspektyvą bando jau dabar naudotis 20 tūkstančių barelių per dieną išgauna Izraelis dujų. Dujos čia šiuo atveju skaičiuojamas bareliais, bet iš tikrųjų čia tas skaičiavimas yra atliekamas bareliais tik dėl to, kad būtų skaičiuojamas kaip pakaitalas e, naftai iš kitų regionų. Kataras yra labai svarbus Europai tiekėjas, tiekia suskysintas dujas į Europos terminalus, o mes importuojame taip pat Kataro dujas. Taip pat e, reikėtų priminti ir pietų koridorių tarp Irano ir Kataro. Tačiau, kadangi Iranui yra paskelbtos sankcijos, jis negali visą apimtim naudoti savo ištekliais, kai ši politinė problema bus išspręsta, aš tikiuosi, kad šitas tiekimo šaltinis taps intensyviau naudojimas. Jūs kalbėjote apie Rusiją, pavyzdžiui, Slovakiją, šimtų procentų priklausoma nuo Rusijos tiekimo. Tačiau reikėtų kalbėti apie Europos jungčių tinklą. Kolega iš Slovakijos kalbėjo apie tai. Iš tikrųjų, dujos yra tiekiamos iš Rusija, tačiau yra ir alternatyvių dujotekių, kurie leistų mm, tiekti dujas iš Ispanijos arba iš Prancūzijos. Jeigu įvyktų kokie nesusipratimai, avarijos, konfliktai tarp Rusijos ir Ukrainos, Slovakija tikrai uh, neliktų be dujų. Aš manau, kad iš kitų šalių būtų galima pasitelkti tiekimo e, šaltinius, tačiau kol kas nėra pakankamai jungčių ir mes negalime užtikrinti tokio tiekimo. Jeigu iškiltų tokia situacija, kokia buvo susidariusi prieš pusantrų metų, kai Bulgarija ir Slovenija tiesiog šalo žiemos metu, kadangi buvo nešildomos ligoninės ir mokyklos, kadangi apskritai nebuvo tiekiamos dujos, nes nebuvo pakankamos infrastruktūros, kuri leistų tiekti dujas iš rytų į vakarus. Taigi tai yra pagrindinė mūsų idėja, idėja, kurią turime įgyvendinti būtent, kad būtų įsteigta atitinkama dujų tiekimo reguliavimo tarnyba, koordinavimo tarnyba ir kuri galėtų prižiūrėti visą rinką ir taip būtų galima sušvelninti tokių problemų pasiekmes. Dėl ilgalaikių sutarčių ir dėl take or pay principo. ENI ir EO Gast France. Mes turime pastovius tiekėjus Norvegijoje, Rusijoje, Alžyre, Libijoje. Ir esame pasirašę ilgalaikės sutartis. Šitos sutartys numato pastovės kainas, taip pat ir momentinės kainas ir mes turime visuomet dėrėtis. Dėrybų metu mes stengiamės e, išsaugoti tą pagrindinį mechanizmą ir e, tiesiog perkame konkurencingomis kainomis arba mes vadovaujamės ilgalaikėmis sutartimis ir taip pat lyginame šitas kainas su suskysintų dujų kaina. Taigi mes stengiame užtikrinti pusiausvyrą. Pavyzdžiui, Anglijos rinkoje yra parduodama daug, didžiuliai kiekiai ir kita vertus mes atsižvelgėme į konkrečią kainą ir deriname ją su suskystintų dujų kainomis, kurias galima sužinoti kiekvieną dieną e, laikrašiuose. Kinija kol kas nedalyvauja aktyviai Afrikos e, telkinių įsisavinime. Pietų Afrikoje yra šiek tiek Kinijos įmonių, tačiau nėra Šiaurės Afrikoje. Ponas Lamsdorfai, jūs klausėte apie Libiją. Ne, iš tikrųjų, Kinijos atstovų Libijoje nėra. Kol kas Kinija neinvestuoja, nevykdo projektų Libijoje. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Ar jūs esate patenkinti? Ar aš nepamiršau nei vieno klausimo? Pone Cavelas. Dėl galimybės nutiesti jungtis po to, kai apsispręs Azerbaidžianas. Po to, kai Azerbaidžianas nutarė tiesia tik tai vieną jungtį. Aš atsakiau šį klausimą, mano manimu. Azerbaidžianas yra jau patvirtintas Nabuko tiekėjas. O Nabuko pradės veikti, kai dujos iš Azerbaidžiano tam tikra apimtimi bus tiekiamas konsorciumą. tačiau aš nežinau, ar Nabuko konsorciumo dalyviai galės išleisti 10-12 milijardų eurų, turėdami tik tai vieną sutartį. O šitas dujotekis kainuoja dešimtis milijardų ir jeigu nėra garantuotų tiekimo sutarčių, tai jūs galite įsivaizduoti, kad labai sunku bus neteikiančią dujų bendrovę paduoti į teismą. Iš esmės, aš negalėčiau komentuoti šito proceso, kad mes nedarėme, kadangi nedalyvavome Nabuko procese. Ar kas nors dar norėtų paklausti? Aš pateikiau taip pat klausimą ir norėjau, kad jūs jį atskirmet. Tai kai, kaipgi jūs vertinate Italijos referendumo rezultatus dėl to, kad Italai pasisakė prieš atominę energetiką? Jau dešimtmečiais Italija skeptiškai vertina e, atominę energetiką, taip pat skeptiškai vertina naujus greitkelius, geležinkelius, E, atliekų deginimo e, įrangą, e, gamiklas. Tas, ta nuomonė prieš labiau pasireiškė Italijoje, negu kitose valstybėse. Iš tikrųjų šitas referendumas bent jau artimiausiams dešimtmečiams palaidos atominės energetikos viltis šioje šalyje. Aš atrodo vakar girdėjau, kad Japonijos vyriausybė vis dėlto nusprendė toliau tęsti atominės energetikos tradiciją. Ypač ta šalis, kuris susidūrė su Fukushimos katastrofa, vis dėlto nenumatė atsisakyti atominės energetikos. Pasaulyje yra 450 atominių elektrinių ir dauguma tų valstybių nepasako prieš. Žinoma, mūsų valstybė niekada nebuvo prisijungusi prie atominę energetiką e, toleruojančių valstybių. Kita vertus, e, šitie dalykai nėra mūsų e, kompetencijų srityje, nenorėčiau išsamei komentuoti. Tačiau visi, kam rūpa energetikos klausimai, suvokė, kad atominė energetika nepagamina teršalų. Taigi energetika gaminama švariai. Tai tiesiog apie tai galima svajoti. Todėl visi yra sužavėti šitą galimybę. Todėl pramonė e, mato tiesiog tiesioginius pranašumus šioje srityje, nors šita pramonė šoga yra pakaištinga. Ačiū ponui Skaronijoje, Enė valdybos pirmininkui už aiškumą ir e, už tai, kaip jūs e, operatyviai reagavote į visus klausimus ir dalykiškai reagavote. Klausimai taip pat tikrai buvo labai įvairia pusiški, nes tema iš tiesų labai įdomi. Štai paimkime Europos jungčių, um, už jungtis atsakingą instituciją. Tai būtų tikrai uh, e, puikia užduotis ir puikus. Uh, um, Mūsų pirmasis žingsnis, jeigu mes galėtume kažką daryti tą linkmę, na, aš manau, kad dabar Pone Raul, tu galėtum irgi ką nors pasakyti, nes e, mes esame abu pirmininkai šiandieną. Taigi daryk kaip išmanai, elgis kaip išmanai, dabar perduodu tau žodį.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 visi pasikeis vietomis, kad visi gražiai galėtume, galėtume toliau dirbti. Pirmiausia, pasveikinsiu poną Francesco Dela Flor Garcia, kuris yra mūsų svečias čia nais ir Anagas bendrovės e, valdybos pirmininkas ir norėčiau dar išsiaiškinti, ar visi techniniai klausimai yra išspręsti, ar visiems viskas aišku, ar dar ne. Ar visi pasiruošę? Nenorėčiau ilgai kalbėti, tačiau manau, kad mes su malonumu išklausysime kitą mūsų prelegento nuomonę šią temą ir dėl to suteikiu Jums iš karto žodį, ponė Dilaflor. Eh, muchas gracias. Eh, buenos días, señoras y señores eurodiputados y resto de asistentes a esta audiencia pública. Ačiū, laba diena, ponios ir ponai. Sveikinu ir kitus mūsų e, pranešėjus šiandieną. Tema, kurią šiandieną diskutuojame, Europos e, energetikos e, kraštovaizdė yra tikrai nepaprastai reikšminga šiuo metu. Mes esame taip pat E, taip pat rengiamas e, e, energetikos pasiūlymų paketas, naujos taisyklės ir mano tema, mano pasisakymas bus susijęs su energetikos teikimo jungčių klausimu ES. Reikia atsižvelgti ir į visuomeninį kontekstą. E, kuris e, ypač pasikeitė ir e, kuriame įvyko tam tikras lūžis atsižvelgiant į pokyčius ir įvykius viduržėmio jūros regiono pietuose. Norėčiau apžvelgti ir mano įmonės, mano bendrovės poziciją šio klausimu, Enagas poziciją. Pirmiausia, pristatysiu šią bendrovę, tai yra svarbiausias dujų infrastruktūros operatorius Ispanijoje visoje, visame Iberijos pusėsalyje. Mes turime daugybę kilometrų e, transporto e, jungčių ir trans, e, e, tiekimo linijų ir ketiname atlikti daugumą, didžiausią dalį investicijų artimiausių metų. Investicijos bus in, į infrastruktūrą. Turime visus e, reikiamus. E, įrenginius ir požeminės e, linijas. Tai yra stambiausia e, bendrovė, kuri šiuo metu veikia reguliuojamoje energijos tikimo rinkoje. Tai yra visiškai nepriklausoma bendrovė, kuri yra kotiruojama Madrido e, biržoje. 75 procentai E, investicijų yra e, daromi iš, į mus pasiekia iš e, iš EBPO organizacijos šalių, visa likusioji dalis yra regioninių subjektų investicijos. Ir taip pat reikia pabrėžti, kad Enagas E, įgyvendina labai svarbę procedūrą, kuri e, atspindės vieną iš svarbiausių žingsnių energetikos rytyje, kuris bus ko gero e, geriausiai paaiškins, kodėl Ispanijoje yra daromos tokios didelės investicijos energetikos rytyje. Norėčiau pagilinti argumentus, kuriuos minėjo mano prieš, prieš tai kalbėjęs prelegentas. Prie Savo pasisakymo pabaigoje 2009 pradžioje mus ištiko didelė krizė. Ir Europos komisija yra parengusi atitinkamą hartiją, e, kurioje aiškiai išriškėja visi opus klausimai. Tačiau interpretuoti tuos klausimus galima labai skirtingai. Tačiau nėra jokių abejonių, kad ta krizė turėjo didelių padarinių kai kurioms ES valstybėms narėms. Ir buvo, įvyko tiekimo sutrikimų, ypač e, tiekimo į pietinės ES valstybės, tačiau e, jokių padarinių nepajuto Ispanija ar Portugalija. Iberijos e, pusėsalis nelabai ką ir galėjo padaryti, kad būtų sušvelninta ta dramatiška padėtis. Dujos, kurios e, vy, keliavo į Šiaurės Afrikos, į mūsų pusėsalį, taip pat ir iš kitų valstybių ir žemynų, negalėjo būti tiekiamos toliau į Pirienų pusęsalį, kita, kitapus Pirienų pusęsalio, kadangi trūko mm, e, tiekimo pajėgumų. Nors mes tikrai norėjome padėti. Taigi negalėjome nieko padaryti. Kita vertus, Europoje kiti įrenginiai yra taip sukon, sukonstruoti, kad e, e, dujos gali būti tiekiamos tik tai į vieną pusę, taip sakant, ir tai buvo papildoma problema. Todėl būtina kurti e, infrastruktūras, kurios padėtų tą e, energiją, tai yra dujas ar naftą, tiekti ir į kitą pusę. Tai yra e, tas energijos tiekimas turėtų vykti į abi pusės iškilus problemoms, tiekimo problemoms. 2009 pradžioje Mes turėjome dujotiekį su Alžyru, Maroku, taip pat Magrebo ir Europos naftotiekį. Taip pat buvo planuojama e, m, tiesti naują naftotiekį jau keletą metų, tačiau įvyko tam tikrų problemų ir e, tų planų buvo kol kas atsisakyta. Tačiau e, pajėgumai iš, per Pirienų pusęsalį į šiaurę tiekti dujas e, buvo lygus nuliui, galima sakyti. Ir dabar mes turime naują dujotikį, kuris jungia Alžyrą tiesiogiai su Ispanija. Ir tie pajėgumai galėtų būti gerokai padidinti, jeigu būtų dar e, išplėtota infrastruktūra dujotekių Magrebo, iš Magrebo šalių į Europą e, pajėgumus būtų galima gerokai išplėsti ir tai būtų tikrai labai svarbus žingsnis. Taip siekiant užtikrinti tiekimą visai ES ir ne tik tai Iberijos pusėsaliui. Tačiau iš be abejo tas procesas yra labai e, ilgalaikis, reikalaujantis daug e, pastangų, įvairių, reikia įvykdyti įvairius formalumus, gauti vairiausius leidimus. Todėl jaukčių kūrimo pajėgumai, e, e, vis dėlto reikia pasakyti, buvo kiek pagerinti. Pradžioje jie buvo lygus nuliui, tačiau dabar jau e, Ispanija turi galimybės tiekti, toliau tiekti dujas į Europą, į šiaurinę Europos dalį. Taip pat mes tengiamės gerinti mūsų infrastruktūrą, E, buvo nustatyti tam tikri e, energijos tiekimo procentai, kuriais, kuriu, kuriuo, kuriuos užtikrinti mes siekiame. Ir dabar dujotikio, dujų tinklų um, operatoriai taip pat įsijungia į šį procesą, pavyzdžiui, prancūzijos bendrovės E, išriškėjo kai kurios problemos ir iššūkiai, kuriuos mes tengiamės įveikti dialogo keliu. Bendradarbiavome su operatoriais, įvairiom institucijom, atskirom valstybėm narėm. Taip pat šiame procese aktyviai dalyvavo ir Europos komisija. Viskas vyko labai skaidriai. Ir manau, kad tą, tą procesą galima dar labiau suaktyvinti. Abi pusės daug investavo O tai reiškia, kad į 2012 metų e, dujų tiekimo pajėgumus būtų galima gerokai e, padidinti ir dar labiau padidinti iki 2015 metų. Vyko įvairūs procesai, kurie vyko EBPO kontekste, prisidedant ir Prancūzijai. Tačiau pradžioje Prancūzija nedarė e, tinkamų investicijų, kad būtų galima tęsti e, energijos tiekimo e, kelius per Prancūziją, toliau tiekiant energiją į kitas šalis ES. Tačiau reikia turėti omenyje, kad ir ekonominė padėtis Ispanijoje ir Prancūzijoje pastaraisiais metais nebuvo labai palanki papildomoms investicijoms. Todėl įsipareigojimai, investavimo įsipareigojimai buvo nustatyti artimiausiam dešimčiai metų. Tačiau svarbiausias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, jog tos naujos kūriamos infrastruktūros yra labai svarbus elementas užtikrinantis energijos tiekimo saugumą Europoje ateityje. Atsižvelgiant ir į tai, jog mes vis labiau taptume energetiškai nepriklausomi, e, jungdami įvairius e, energijos tiekimo koridorius, tai būtų rytinis, e, su, šiaurin, su pietrytiniu, piet, pietinis su šiauriniu ir panašiai. E, dabartinėmis, e, dabar, kurdami naujas infrastruktūras, mes kūrime naujas jungtis ir turime galvoti ne tik apie tarpvalstybinės e, dimenciją, ne tik apie tarpvalstybinius aspektus, bet ir apie tai, kad tos valstybės, kurios bendradarbiauja, turėtų efektyviai jungti tinklus tarpusavyje. E, tos infrastruktūros tam tikri elementai yra skirtingos kokybės. Pavyzdžiui, Prancūzijoje egzistuojanti infrastruktūra, e, jūs e, matote dešinėje e, viršuje projektą, kuris apima didelį didelį tinklą, kuri, kuriuo yra siekiama sujungti E, Prancūzijos ir aplinkinių šalių e, e, tinklus, energijos tiekimo tinklus ir į šios, šį projektą buvo infra, investuota apie 500 milijonų eurų. Tai šis projektas Prancūzijai yra labai svarbus ir Iberijos pusėsaliui šis projektas taip pat yra labai naudingas bendradarbiavimo elementas, kuris prisidės prie būtinos infrastruktūros Ispanijoje ir Prancūzijoje plėtojimo. Reikėtų taip pat priminti, kad Europos institucijos Prancūzijai e, suteikė ir nemažą e, dotaciją, kad Ispanija, Prancūzija e, galėtų energijos tiekimo linijas sieti su, sujungti su Šiaurės Afrikos valstybių infra, tinklais. Taip pat būtina išplėtoti ir Iberijos, vadinamą Iberijos e, energijos koridorių, tai yra koridorius tarp Ispanijos ir Prancūzijos, kuris buvo minimas ir ENSOC e, paminė, e, išleistame dokumente. Tai yra energijos tiekėjų ir energijos tiekimo įmonių organizacija, vienijanti organizacija. Ir tame dokumente buvo išsamei išanalizuotas Europos e, energetikos tinklų e, plėtojimo e, poreikis, pasitelkiant įvairius ekspertus. Šiame dokumente yra išdėstomi įvairiausi energijos tiekimo scenarijai, siekiant užtikrinti optimaliausią energijos tiekimą mm, visai Europai. Pavyzdžiui, yra konstatuojama tai, kad jeigu yra įgyvendin, įgyvendinami tam tikri projektai, tuomet 2000, jau nuo 2012 metų bus įmanoma kalbėti apie tikrai gerą energijos tiekimą. Pavyzdžiui, iš Alžyro e, tiekiamos dujos galėtų pasiekti net ir į vidurio Europą. Tai būtų galima užtikrinti visišką interkonektyvumą, tai yra visiškai jungčių, energijos teikimo tinklų susis, susijimą visoje Europos Sąjungoje. Ir visą tai būtų galima derinti ir su e, atsinaujinančia energetika, jos plėtojimu. Šioje, šiame dokumente yra kalbama ir apie infrastruktūros objektus, kurie yra jungiamis tarp Iberijos pusėsalio ir e, Prancūzijos. Dar kartą paminėsiu komisijos e, paskelbtą kartiją, kuri buvo paskelbta dar prieš, tik prieš keletą dienų. Mes matome sąsajas tarp strateginės vizijos E, viziją iš viršaus į apačią, kurios, kurios e, laikosi komisija, ir, ir vizijos e, iš apačios į viršų. Mes matome, kad abi šios kryptis yra vienodai svarbios. Ir Prancūzijos ir Iberijos pusėsalio energijos tiekimo kryptis sąsajos yra e, šiuo metu būtent tokios, jos yra abipusiškos ir e, tai yra tikrai puiku. Tačiau galima būtų siekti e, sustiprinti energijos tiekimo potencialą iš Šiaurės Afrikos, tai yra iš apačios į viršų vykstantis energijos tiekimas Tai yra ta kryptis iš apačios į viršų yra lygiai taip pat reikšminga kaip ir iš viršaus į apačią. Vadinamasis Iberijos koridorius gali suki, suteikti tikrai didelės papildomos vertės visai Europai, naudojantis jau dabar egzistuojančiomis infrastruktūromis, pavyzdžiui, dujotiekiais, kurie jau yra nutiesti ir aš pradžioje jau sakiau apie tai, Panas Karonis sakė, jog kai kuriuose valstybėse narėse buvo patirta nemažai žalos tos krizės um, metu, tačiau mes šito nepajutome. Iberijos pusėsalyje, kuris yra šiuo atveju net ne pusėsalis, o sala, nes esame gana izoliuoti, mums trūksta um, pakankamų jungčių, pakankamai e, veiksmingų jungčių su kita Europos dalimi. Tačiau mes pastaruojusiais metais darėme tikrai didelius žingsnius eiti prieki ir kūrėme naujus, e, naujas jungtis, e, plėtojame savo infrastruktūrą ir stengiamės užtikrinti dujų tiekimą iš visų įmanomų pasaulio šalių. Mūsų tiekėjų sąrašas yra tikrai didelis Berijos pusėsalis yra viena iš tų, vienas iš tų regionų pasaulyje, kurių, kuriam tiekiamos, tie, tiekiama energija e, labai diversifikuotai. Tačiau taip nebuvo visą laiką. Dar 1970 metais mes dujas gaudavome tik tai iš Alžyro ir Libijos. Todėl dabar manyčiau, kad galiu teikti, jog šių tiekėjų, e, visų tiekėjų, e, mūsų e, dujų tiekimo patikimumas į Iberijos pusęsalį yra gana didelis, kadangi turime daug tiekėjų. Šiaurės Afrikoje esančios trys valstybės tiekėjos sudaro 40 procentų viso į Iberijos pusęsalį tiekiamo energijos kiekio. pastarųjų mėnesių įvykiai mūsų pusėsaliui nepadarė didelės žalos, neturėjo didelių padarinių, nors e, Libija sukrėtusi krizė buvo tikrai didžiulė. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturėtume mąstyti apie tai, jog ateityje problemos gali paštrėti. Tiekėjų patikimumo klausimas taip pat yra svarbus. Visai manoma, kad ateityje į eksportuotojų klubą įsijungs daugiau valstybių. Europos Sąjunga, GLE organizacijai pasiūlė nuo 2000. E, pasirūpinti ir um, e, didesnių suskistintų dujų tiekimų į ES ir GLE įvairiose valstybėse narėse vaidina labai svarbu vaidmenį ir atlikta studija parodė, kad e, padarinius, krizės padarinius būtų buvę galima sušvelninti, jeigu būtų buvęs užtikrintas pakankamas um, pakankamai, būtų užtikrintos pakankamai veiksmingos jungtis, tinklų jungtis tarp įvairių ES valstybių narių. Reikia pasakyti, kad e, ben, įvairiapusiška ir tikrai gerai veikianti sistema mums padėtų e, ne tik tai užtikrinti tinkamą e, energijos tiekimą, bet ir sustiprinti mūsų solidarumą. Ir čia reikėtų taip pat užduoti klausimą, kokios yra atsinaujinančios energetikos e, perspektyvos. Norint plėtoti dujotikio infrastruktūras, reikėtų atsižvelgti ir į um, ener atsinaujinančios energijos integravimą. Diagramoje matote Ispanijos padėtį. Jūs matote, kiek e, dujų, kiek e, dujų e, reikia Ispanijai kasdieną. 2009 lapkričio 9 dienos situacija, kuomet buvo labai vėjuota diena, Ir jūs matote, kad e, e, iš vėjo, jėgain, vėjo jėgainių gaminama energija galėjo padengti vos ne pusę visų Ispanijos energijos poreikių. Tačiau, pavyzdžiui, 2009, geguž, atsiprašau, rūpiučio 27 dieną situacija buvo visiškai kitokia, ten vėjo jėgainės beveik nesisuko ir reikėjo um, gaminti elektros energiją iš kitų šaltinių, tai yra atsinaujinantis energijos, energijos šaltiniai, kaip šiuo konkrečiu atveju e, e, vėjas, vėjo energija nebuvo pakankamai e, veiksmingi. Taigi mums reikia užtikrinti pakankamą lankstumą, kalbant apie energijos gamybą. gamybą. Reikia derinti įvairius energijos gamybos būdus, ir atitinkamai kurti įvairiausias skirtingos energijos gamybos pajėgumus. Jūs taip pat matote, kad ir sąnaudos nėra labai didelės, jeigu mes kalbame apie, stengiamės užtikrinti energijos gamybos diversifikaciją. Vien tik vėjo energiją mes negalėtume patenkinti visų mūsų energijos poreikių, taigi e, čia mums būtina e, pasitelkti ir dujas. Tačiau be abejo reikia atsižvelgti į atsinaujinančius energijos šaltinius, ypač vėjo energiją ir stengtis e, šios šaltinius naudoti e, bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis narėmis. E, iš vakarų į rytus būtų galima tiekti energiją ir iš rytų į vakarus. Aš manau, Mes manome, kad ta autochtoninė energetika dar nėra pakankamai pajėgi padengti visų mūsų poreikių. Na ir dar kartą galiu pasakyti, kad mūsų energijos gamybos pajėgumai turėtų būti dar labiau sustiprinti ir turėtume į savo e, e, infrastruktūrą jungti su visos Europos infrastruktūra, bendradarbiauti su kitomis valstybėmis narės, reikėtų e, plėtoti Iberijos koridorių, tačiau tam reikia ir politinių impulsų, tam tikro politinio suvokimo. E, šio koridoriaus plėtojimos sąnaudos gerokai mažesnės negu kitų panašių koridorių e, kūrimo sąnaudos. Ir reikia pabrėžti, kad šis koridorius labai prisidės prie energijos e, gamybos diversifikavimo. Atsižvelgiant būtent į šį aspektą, tos sąnaudos nėra jau tokios didelės. Taip pat turime turėti omenyje, kad e, mūsų situacija šiuo metu yra tikrai e, nelabai gera, mes esame priklausomi nuo e, kitų valstybių energijos tiekimo, dėl to būtina mūsų energijos šaltinius diversifikuoti. Ir turime toliau plėtoti savo turimą infrastruktūrą ir savo pajėgumus. Ypač tai pasakytina apie tas valstybės, kurios yra ES pietuose. Enagas yra bendrovė, kuri yra kotiruojama vertybinių popierių biržoje. Aš apie tai jau kalbėjau. Mes bendradarbiavame su labai daugeliu valstybių, vairių pasaulio valstybių. Dėkoju visiems už dėmesį ir jeigu turėsite klausimų, aš jums mielai į juos atsakysiu. Dėkoju, Dela Flor. Laiko liko nedaug. Kolega Benoit. Vinoa Galbūt iš karto dabar turėtumėt perskaityti savo pranešimą, tada būtume baigę savo pasisakymus. Norėčiau iš karto pasakyti, kad tęsime savo pasisakymus. Kolega Vinua kalbės komisijos vardu, pateiks visą informaciją ir informuos, kas daroma, kur link mąstama komisijoje, o po to galėsime jau diskutuoti atsižvelgdami į abiejų kolegų pasisakymus. Kolega Vinua, sveikinu atvykus, dažnai jūs čia būnate, jūs nesate retas svečias. Congrats. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs suorganizavus šį klausimą. Labai gerai, kai vyksta tokios diskusijos, Pabandysiu pakalbėti apie tai, kaip Europos institucijos, taip pat ir parlamentas ženkliai prisideda prie energetinio saugumo Europos Sąjungoje. E, atsižvelgiant taip pat ir 2009 metų krizę. Visi rinkos veikėjai puikiai sutarė, ko reikia. Bet dabar dėja realybė yra tokia, kokią turime, tai yra, kad mes labai priklausomi nuo naftos ir dujų importo. Ir ta situacija, ta priklausomybė vis didės, kai auks e, pramonė, reikės dujų ir naftos įsivežti vis daugiau. Jei pasižiūrėtume, e, iš kur mes importuojame, tai turime pagrindinius tiekėjus, iš jų pagrindinis yra Rusija, tiek naftos, tiek dujų srityje. E, dujų tiekime situacija šiek tiek įvairesnė, lyginant su nafta. E, tiekimas labiau diversifikuotas. E, kalbant apie dujas, gera žinia yra ta, kad yra trys dideli tiekėjai. Rusija vieną trečdalį tiekia mum dujų, toliau Norvegija yra labai svarbus tiekėjas ir e, Norvegijos galbūt negalime net laikyti išorės tiekėjų, tai yra mūsų e, rinkos dalis, bet vis tiek Norvegija kaip tiekėjas yra nepriklausomas. Trečiasis tiekėjas yra Alžyras 14 procentų ir tai yra viduržėmio jūros regiono šalis. Galime pasakyti, kad kalbant apie išorės tiekėjus, mūsų politika yra gan aiški. Mes norime diversifikuoti. Kai e, praėjusio amžiaus e, pradžioje Čerčilis sakė, kalbant apie e, naftos tiekimą, kad viena taisyklė tik galioja, tai yra diversifikavimas. O kai kalbame apie vamzdynus, tai taip pat galime juos sureitinguoti pagal diversifikavimą. Tai yra maršrutų diversifikavimas, šaltinių, tiekimo šaltinių diversifikavimas ir dalių, atskirų dalių diversifikavimas. E, turim penkis naft, e, dujų tiekimo ES koridorius su Norvegija, su Rusija, pietinis būtų su Afrikos šalimis Alžyru, turim NN e, suskistintų dujų, taip pat tiekimą. Suskistytos dujos gali būti tiekiamos iš bet kur, Tinidado, Tobago, Tobago Kataro, Australijos. Ir dar turim e, pietinį koridorių. Ir čia, aišku, diversifikacija galima pritaikyti. Ir aišku, kad tas pietų koridorius yra svarbiausias, gyvybiškai svarbiausias. Reikia, kad jisai veiktų. Yra Kaspijos jūros ištekliai, kurių yra labai daug tame regione yra tiek pat dujų, kiek ir Rusijoje ir todėl mes turime būti labai suinteresuoti atverti tą pietų kelią. E, galė, galime įtraukti Turkmės, Turkmenistaną, Azerbaidžianą, Iraką į šį koridorių ir tada nebūtų tik Gazpromas, vien, e, Gazpromas vienintelis tiekėjas mes tuo būdu čia pridėtume ne naujus tiekimo šaltinius, bet naują maršrutą. Ir tas pietinis koridorius ir South Stream e, gali būti palyginami pietinio koridoriaus e, naudai. Kartais tas pietinis koridorius dar vadinamas ketvirtuoju koridoriumi, the fourth corridor. Taip pat reiktų pasižiūrėti, kas vyksta ES viduje. Tai yra labai svarbu, netgi dar svarbiau, kaip ponas Delaflor jau sakė, reikia siekti užtikrinti, kad kai jau dujos yra ES, jos galėtų būti tiekiamos visur, į rytus, į vakarus, į ES rytus, vakarus, pietus, šiaurę, kad šitos dujos turi būti laikomos Europos dujomis ir galėtų būti tiekiamos ten, kur reikia Europos Sąjungoje. Turint, čia reikia prisiminti 2009 metų e, tiekimo iš Rusijos e, dujų nutraukimą dėl konflikto su Ukraina ir tada negalėjome padėti tom šalim, kurios tik iš Rusijos gaudavo dujas. Ir siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą, taip pat ir naftos tiekimo saugumą yra kaupiami rezervai. Tarptautinė energetikos agentūra ir e, paprašė leisti panaudoti Europos išteklius, kai Katarinos uraganas buvo Junktinėse Amerikos valstijose tada e, buvo prašoma naudoti naftos išteklius, bet dabar norėčiau daugiau pakalbėti apie dujas. Labai svarbu, kad būtų tinkama infrastruktūra ir krizių atvejais būtų pajėgos reaguoti greitai. Ir aišku, tam reikalingos lėšo, lėšos, e, finansavimas atitinkamų projektų ir politinė parama. <coughs> Čia turiu galvoje transeuropinį E, tinklą, transeuropinius tinklus. Šie dalykai dar bus išsameu e, svarstomi rūdienį. Ponios Soza Wagner e, pranešimas buvo jau, apie, dėl jo buvo balsuojama įtrėje ir po to jis bus svarstomas plenarinėme posėdėje ir jis apima taip pat tuos dalykus, kuriuos ir mes siūlome. Labai svarbu įgyvendinti tokius projektus, skatinant regioninį bendradarbiavimą. Ta darome su Baltijos šalimis, su Šiaurės, su NOS SOS koridoriumis, su Lenkija. Ir taip pat svarbu e, skatinti bendradarbiavimą ir kai kalbame apie e, pietinį koridorių. Kalbant apie vidaus rinką, turime turėti tinkamus partnerystės santykius su E, šalia ES esančiais kaimynais. 94 994 e, e, reglamentas dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo yra labai svarbus. Tai yra reglamentas, kuris pakeitė direktyvą, jis yra labai svarbus, nes turi būti įgyvendintas iškart tiesiogiai ir jis padeda mm, spręsti problemas. Įsivaizduokime, kas atsitiks, jei Alžyrė kyla krizė ar vėl Rusija su Ukraina nesutarė. Tai dabar mes jau esame tikrai daug geriau pasirengę, negu kad buvome anksčiau tokiom problemom spręsti. Bandėme pirmiausia, bandome užtikrinti vartotojų aukštą apsaugos lygį, visos valstybės narės ėmėsi priemonių tam padaryti ir prašome visų valstybių narių būti pasirengusiom, jei nutrūktų tiekimas, kad jų dujų vamzdynai, dujų infrastruktūros būtų lankščios, jei iškiltų krizė ir tai taip pat reiškia skaidrumą ir keitimas informaciją. Šiandien galiu pasakyti, kad dabar žinome e, situaciją e, kiekvieną dieną, kokia yra kiekviena, kiekvienoje ES esančioje dujų saugykloje. Regioninis bendradarbiavimas taip pat išaugo. Taigi šis reglamentas yra labai svarbus, neskatina uh, E, tobulinti infrastruktūrą, tą e, minimą N-1 e, infrastruktūros standartą numato, pavyzdžiui, kai dinksta vienas tiekėjas, nutrūksta tiekimas iš vieno tiekėjo, kad būtų galima kompensuoti tiekimu iš kitų tiekėjų. Tokį scenarijų turėtų apmastyti visos šalis. E, Taip pat norime, kad būtų visose jungiamuosiuose vamzdynuose užtikrinta galimybė, e, kad dujos galėtų tiekėti abiemis kryptimis. Ir e, kad vartotojai, e, kad tiekimas vartotojams nenutrūktų. Taigi, tas reglamentas pirmiausia dar numato, kad kiekviena valstybė atliks rizikos vertinimą, turint galvoje ir dujų tiekėjus, ir e, gabentojus, ir gamintojus, ir, ir, ir gabentojus, ir svarbiausius klientus, svarbiausius naudotojus, ir turi būti parengti rizikos mažinimo planai, ir taip pat planai, kaip elgtis krizės atveju, jei nutrūksta tiekimas. Prieš tris savaitės buvome surengę seminarą apie rizikos valdymą. E, bandėme mm, pasižiūrėti, kaip sekasi valstybėms e, dirbti įgyvendinant šį reglamentą. Man šiek tiek yra nerimo, kad rytų Europos šalis nepakankamai rimtai žiūri šio reglamento įgyvendinimą, bet būtent jos yra labiausia pažeidžiamos, bet jos labai neturi lankstumo nes šimtų procentų priklauso nuo vieno tiekėjo, vamzdynų sistema dar yra kontroliuojama, e, kontroliuojama mm, dar nesilaikant visų vidaus rinkos taisyklių. Taigi mes reikalaujame, prašome, kad rytų Europos šalis atliktų tą e, darbą Um, įvykdytų tuos reikalavimus, kuriuos numato šis reglamentas, kad galėtų diversifikuoti mm, tiekimą. Šių metų pabaigoje visos valstybės narės turi pateikti rizikos vertinimą ir prevencinių veiksmų planus. Ir tas rizikos vertinimas, į rizikos vertinimą turi būti žiūrima solidariai, valstybės narės turi keistis šią informaciją. Uh, jinai turi, kiekviena valstybė narė turi atsižvelgti ne tik į savo situaciją, bet ir į padėtį kaimininėje valstybėje narėje. Ir čia noriu pasakyti, kad labai daug mum padeda energetikos atstatymo, e, energetikos programa skirta išeiti iš krizės. Čia ženkliai prisidėjo Europos parlamentas. Buvo skirti buvo skirtos ženklios e, e, lėšos ir didelė jų dalis buvo panaudota dujotiekių jungtims. Pone Midzaros, e, jūs kaip Slovakijos atstovas skundėtės, kad šimtų procentų priklausote nuo vieno tiekėjo, bet noriu pasakyti, kad dabar jau yra, kad dabar jeigu ištiktų krizė, jūs galėtumėt gauti dujas iš Austrijos, nes jau e, atitinkamas vamzdynas leidžia m, mm, transportuoti dujas e, dviem kryptim. Rusų dujos į Italiją, e, dujos, kurios tiekiamos iš Rusijos į Italiją, tas vamzdynas taip pat leidžia tiekti dujas ir kita kryptimi. Taip pat e, galiu pasakyti, kad rengiamės padėti Ispanijai įgyvendinant visus projektus, kuriuos minėjo prieš mane kalbėjęs kolega. Taip pat padedame ir Prancūzijai, kad e, Prancūzijos e, rinka būtų gera, geriau sujungta ne tik su pietumis, bet ir su šiaurė. Taigi noriu pasakyti, kad dedame daug pastangų, kad sistemos ir rytų Europoje, ir kitose valstybėse narėse būtų lankščios kol kas dar yra problemų dėl Slovakijos ir Vengrijos, bet dirbame. Dabar šios dvi šalis turi tik tai vamzdynus iš rytų į vakarus ir norime, kad tie vamzdynai būtų naudojami lankščiau. Taigi dirbame įvairiuose ES vietose. Dirbsime ir toliau. Šių metų pabaigoje parengsime pasiūlymą, kuriame išdėstysime prioritetus. Ir mūsų prioritetai yra koridorių prioritetai. Reikia pasižiūrėti, kokie regionai yra, kur yra jų silpnosios vietos ir kur yra jų stipriosios vietos. Ir aišku, turime akcentuoti stipresias vietas, jas ir toliau stiprinti ir kovoti su, spręsti silpnųjų vietų e, problemas, pavyzdžiui, kaip Baltijos valstybės. Mes norime, kad būtų jungtis, kurios e, leistų užtikrinti trim Baltijos valstybėm ir Suomijai būti tinkamai sujungtom su likusia Europos Sąjungos dalimi. Mm, taip pat, e, kalbant apie E, naftos tiekimą, norime, kad per Baltijos jūros dugną Lenkija galėtų e, gautų, gautų e, naftą ir, ir gautų dujas iš, net jei prireiktų iš Adrijos jūros. Taip pat, aišku, reikia užtikrinti, kad Iberijos pusėsalis būtų tinkamai sujungtas su likusia Europos Sąjungos dalimi. Ir, kaip jau minėjau, turime atidaryti tą pietų koridorių. Taigi, e, šiuose projektuose galėtų dalyvauti visos valstybės narės. Norėčiau dar pakalbėti apie galimą rytų viduržėmio jūros dujų šaltinį. Kipras, Izraelis, Libanas, e, Kipras, Izraelis, Libija. Mm, dabar pradedame galvoti apie tai, kaip galima būtų sujungti šį naują dujų šaltinį. Jis yra netoks mažas. Pavyzdžiui, jis siekia vien tiek, kiek turi Izraelis, sudaro septyniarių metų ES sunaudojimą, dujų sunaudojimą. Ir mums reiktų prisijungti ir prie šio šaltinio. Kiprui tai galėtų būti labai naudinga Graikijai. Ir manau, kad tai irgi geros žinios. Yra daug ir kitų galimų dujų šaltinių. Dabar nekalbėsiu apie skalūninės dujas. E, tolesnė plėtra šiame sektorioje numatyta jau po 2020 metų. Bet bet kuriuo atveju komisija pateiks pasiūlymą metų pabaigoje, kaip toliau plėtoti infrastruktūrą, kaip dirbti e, ir kaip užtikrinti tinkamas investicijas, kad būtų tinkami finansiniai instrumentai, e, kurie prisidėtų prie investicijų, kurie padėtų investuotojams tarpusavio jungtis yra labai svarbios. Galbūt kartais ne visa tai siejasi su e, naudarinkai. Mes turime investuoti į tas, in tas, į tas infrastruktūras, kurių galbūt e, rinkos poreikiams ir nereikia, bet jų reikia mūsų saugumo poreikiams ir galimybei užtikrinti tiekimą, tinkamą tiekimą. Uh, į Europos Sąjungą. Ko gero tuo ir baigsiu. Manau, kad visos e, prezentacijos pateiktos šiandien e, suteikė jum puikų, mm, puikia informacija apie tai, kas vyksta ir bet kuriuo atveju, kaip užtikrinti didesnį tiekimo saugumą, visi žinome. Dėkui. Dėkuoju kolegai Vinua už labai naudingą ankstesnės informacijos papildymą informacijos, kurioje buvo kalbama apie ekonomikos aspektus, politikos aspektus. Ir dabar mes galime susidaryti platesnį vaizdą. Aš norėčiau paklausti iš tų konkrečių priemonių. Galbūt galime gauti e, tų priemonių projektų sąrašą. Mūsų komitetams būtų labai naudinga informacija. Dabar norėčiau pasiūlyti jums pasakyti, apsiribokite dviem minutėm, jeigu įmanoma. Kolega Udi. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kalbėtojui, noriu pasakyti, kad jaučiuosi nelabai laimingas, nes kalbame apie valstybės ir žmonės, tų valstybių, kurios išvijo diktatorius, uh, ir siekia demokratijos, o mes tik tai egoistiškai kalbam apie savo energetinį saugumą. Bet grįžtant prie mūsų svarstomos temos, norėčiau patikti keletą komentarų. Pirmiausia, dėl tarpusavio e, e, ryšių jungiamųjų tinklų ir investicijų. Taip, investicijos yra reikalingos. Bet kaip jūs įsivaizduojate tą ryšį tarp privataus verslo ir viešųjų interesų? Ypač kalbant apie dujas, kai nebeaišku, kas priklauso kam. Kaip mes tada organizuojame e, visus tuos vamzdynus, nes įmonė privati, lėšos e, valstybinės, viešosios. Kitas komentaras. Dėl mokslinių tyrimų e, saulės energijos srityje Ir trečiasis komentaras - geopolitinis aspektas. Ar galėtumėt šiek tiek pakalbėti apie pietų, pietų e, viduržėmio valstybės ir apie jų energetikos, apie jų energijos poreikius, nes tai yra kylančios besivystančios valstybės bedanke mich, Frau Kollegin Rera Madorell. Rera Madorell. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti kolegos Vinua. Grįždamas prie minties, kurią suformulavo Delaflor. Anksčiau Afrikos, Ispanijos, Prancūzijos ašis laikoma buvo prioritetu. Todėl jungtys turėjo būti stiprinamos tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Taip pat buvo e, pradėtas įgyveninti atitinkamas projektas, jisai net nešė tų rezultatų, kokiu buvo tikėtasi. Todėl Kodėl šitas Eridano projektas vėl iš naujo yra skatinamas, kaip jisai tą e, e, jungti tarp Ispanijos ir Prancūzijos bus stiprinamos, jeigu apskritai nėra galvojama apie dujų tiekimo jungtis tarp šių valstybių. Tai jeigu vienas projektas buvo pratęs įgyveninti, galbūt reikėtų jį gyveninti iki galo. Taip pat norėčiau, taip pat norėčiau paklausti, kodėl vis dėlto nepavyko įgyveninti šio projektu. Ispanija ir Prancūzija nesusitarė, atrodo, dėl e, e, ištmesitinių kaštų. Bet tu norėčiau Delaflor mintį pratesti dėl Iberijos pusęsalio kokie vaidmenį galėtų vaidinti Iberijos pusėsalis tokiamis konfliktinėmis situacijoms, kokios pasitaikė prieš pusantrų metų tarp Rusijos ir Ukrainos. Ir kaip būtų galima pasinaudoti kitais šaltiniais ir kiek šitas vakarų koridorius galėtų užtikrinti dujų. Watson, dėkoju. Aš dėkoju už šio ryto E, diskusijas ir taip pat reičiau priminti apie Vokietijos rinką, kurioje yra ypatingas dėmesys dabar sutelkiamas į dujas. Mes puikiai suprantame, kad nėra kitų galimybių, kaip tik naudoti dujas. Tačiau kita vertus mes esame išsikėlę savo tikslą bent jau 3 procentai sumažinti klimato uh, šiltėjimą. Todėl labai svarbu užsitikrinti e, energetinį saugumą tiekimo srityje. Tačiau kita vertus, praeisiais metais Europos klimato fondas parengė gairias iki 2020 metų, bet to komisija šių metų vasario mėnesio parengė savo gairias, kuriuose numatoma išplėsti atsinaujinančių šaltinių dalį. Ir kolega rodi, kad Ispanija tam tikromis dienomis gali užsitikrinti vėjo jėgainių energiją 50 procentų. Ir yra įvairiose valstybėse, kaip Marokė ir Senegale, taip pat yra atitinkamų projektorių, pagal kuriuos būtų galima gaminti saulės energiją. Be to yra numatyta e, nutiesti atitinkamą saulės ir vėjo jėgainių tinklą nuo Norvegijos iki Estijos ir aš manau, kad ateityje tai galėtų būti labai naudingi atsinaudantis šaltiniai ir galbūt užpildytas spragas, kurios susidaro e, naudojant dujas. Žinoma, labai svarbu yra e, skirstomieji tinklai ir taip pat reikia galvoti ne tik tai apie elektros, e, E, inteligentiškus tinklus, bet ir dujų paskirstimo inteligentiškus tinklus. Kas... E, Norėčiau pateikti du klausimus e, kolegai Dela Flor. Vienas klausimas susijęs su Ispanijos, Prancūzijos koridoriumi. Jūs sakėte, kad tie projektai yra rengiami Tačiau gal jūs galėtumėte patikslinti, koks tų jungčių galingumas, kada tos jungtis gali būti nutiestos ir kokių yra e, problemų įgyvendant šiuos projektus. Taip pat norėčiau padėkoti, kad jūs nutiesėte sąsajas tarp atsinaujinančių šaltinių ir dujų. Mes pasisakome už uh, E, vėjo jėgainių didesnę dalį gaminant elektros energiją. Tačiau norėčiau paklausti apie dujų saugyklas. Ar jos turėtų būti trumpalaikės, lyginant su geologinėmis e, saugyklomis ir taip pat aš norėčiau paklausti apie jūs, apie energetikos rinką. Infra... Watson said, uh, I think vadinamą intraday rinką. Per pastaruosius ateinančius 20 metų mes turime galvoti apie veiksmingumą, atsinaujinančius šaltinius ir tai užtikrintų mums pakankamą diversifikaciją. Tačiau toje hierarchijoje labai svarbu galvoti apie veiksmingumą ir atsinaujinančius energetikos šaltinius. Kolega Skaroni sakė, kad Nabuko gali sužlugti, kadangi tarp akcininkų nėra gamintojų. Tačiau komisija vis dėlto optimistiškai vertina Nabuko perspektyvas. Ar Skaroni argumentai iš tikrųjų yra svarūs, kaip jūs manote, kolega Vinuo? Zuzo Vagna. Pirmininkė, dėkuoju. Dėkuoju pranešėjams ir kolegais Karoni. Norėčiau pateikti klausimą kolegai Dela Flor. Ar jūs galėtume pasakyti, kokius ginklus turite jūs energas, kad įveiktumėte Ispanijos institucijų ir visuomenės pasipriešinimą? kadangi ir kooperatyvai, ir bendruomenės pasisako prieš jūsų projektus. Be to, kolega Skaronė kalbėjo apie netradicinius šaltinius, pavyzdžiui, apie skalūnų dujas. Taip pat norėčiau paklausti Vinua dėl projektų, kurie yra europinio masto, dėl jų atrinkimo. kaip yra e, tiesiog užpildomi tie projektai europiniu turiniu. Šioje ataskaitoje buvo pateikti tam tikri kriterijai ir žinoma, tie kriterijai turėtų būti pristatomi komitete. Dėkuoju, suteiksiu žodį atsakyti klausimus Francisco Delaflor. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegoms už klausimus. Aš atsakysiu jų pateikimo tvarka. Kolega Odi kalbėjo apie investicijas iš viešojo ir privačiojo sektoriaus ir klausėte, kaip būtų galima suderinti šias investicijas. Iš tikrųjų, mes dirbame su įvairiomis institucijomis, tačiau jeigu atsiranda reguliavimo institucija ir jeigu ji numato, kad reikia atsižvelgti į konkrečią infrastruktūrą, tai mes esame pasirengę ir stiprinti konkrečią infrastruktūrą. O dėl kaštų ir dėl finansavimo, tai tos e, išlaidos yra nedidelės, kadangi infrastruktūra iš tikrųjų nėra tokia reikli investicijoms ir todėl paslaugos turėtų būti nebrangios. Tačiau labai svarbu, kad reguliavimo institucija prisijimtų ilgalaikius įsipareigojimus užskaityti investicijas į infrastruktūrą tokia infrastruktūra, ypač dujų infrastruktūra, gali tarnauti 40-50 metų. Tai yra ilgalaikė investicija ir tai reikia atsižvelgti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dujos galėtų būti perinimo laikotarpio energijos šaltinis. Tačiau vis dėlto reikėtų priminti, kad investicijų amortizavimo laikotarpis yra laik, ilgesnis. Todėl mums svarbu daryti ilgalaikius investicinius sprendimus. Pone Helman, pateikė klausimą, į kurį sakysiu štai ką. Mes esame labiau į infrastruktūros dėgymą orientuota bendrovė. Tačiau mus, mūsų veiksmus reguliuoja reguliavimo institucijos. Todėl mes turime laikytis bent jau minimalių normatyvų, kurie yra keliami mūsų partneriams. Taip pat labai svarbu pasidalinti kaštus su kitų šalių operatoriais. Mes dirbame labai skaidriai kiti operatoriai įneša kartais 30, 40, o kartais netgi 100 procentų daugiau lėšų negu mes patys. Tačiau reikia pripažinti, kad yra ir tam tikro visuomenės pasipriešinimo. Bet kai kalbame infrastruktūrą, tai lygindami su kitais kaštais galime pasakyti, kad jie sudaro 50 procentų. Mes esam privati bendrovė ir specializuota bendrovė, todėl mūsų infrastruktūra yra tiesiama labai konkurencingomis kainomis ir šitas ta, investicinė kaina nėra perkeliama ant vartotojų pečių. Dėl Open Season Cinco años que llevamos trabajando dentro de la iniciativa regional, se ha conseguido. Jau mes e, įgyvenime regionę iniciatyvą, penkerius metus pradėjome tiesiog tuščioje vietoje ir dabar siekiame 2015 metų tikslo, kuris yra ne už kalnų ir aš manau, kad mes galėsime ženkliai padidinti savo pajėgumus. Tai strateginis projektas turintis europinį kontekstą. Todėl mes turime atsižvelgti į rinkoje vyraujančias kainas. Prieš mėnesį Madride įvyko atitinkama mm, susitikimų diena, susitikome su ir Prancūzijos atstovais ir ten tų diskusijų metu buvo sakyta nuomonė, kad svarbiausias dalykas yra rinka. Tačiau įsivaizduokite, jeigu tai būtų buvę pasielgta, kai buvo statomas Eifelio bokštas arba Sueco kanalas. Svarbu galvoti strategiškai. Tai pirmas dalykas. Antra, šiuo sudėtingu laikotarpiu. Ispanijoje labai sunku prisijimti ilgalaikius įsipareigojimus. Ir dėl šios priežasties rinka iš dalies vengia prisijimti įsipareigojimus dėl tokių ilgalaikių infrastruktūros projektų. Tai atsiliepia, žinoma, ir ekonominiai padėčiai, ir problemos nėra taip lengvai veikiamas. Bet aš esu įsitikinęs, kad komisija ir toliau ryštingai tęs šį bendradarbiavimą, kad ji tikrai parodys iniciatyvos leidžiančios mums imtis veiksmų dabar ir nelaikti 15 metų. Šito koridoriaus beveik pusė yra nutiesta, tai yra atlikta, atlikti svarbiausi darbai, yra gauta taip pat lėšis dalių ir tikimės, kad artimiausių metų Afrika, Ispanija, Prancūzija šita jungtis bus užbaigta. Šios dujos tiekiamos per Iberijos pusęsalį turi labai gerų perspektyvų. Tai labai svarbi ateities apsirūpinimo dujomis dalis siekiant nepriklausom, nepriklausomybės ir taip pat galimybės apsirūpinti alternatyviais tiekimo šaltiniais galbūt galėsime pasiekti dar papildomų 12 PCM. Y el GNL, que la capacidad de regasificación que en este momento tenemos, pues pueden dar 10, 15 o los que queramos, porque el eh, coste marginal. O gal netgi galėsime padidinti šito e, dujotokio pralaidumą. 10 milijonų eurų turėtų kainuoti šitas projektas, bet tai yra nedidelė suma. atsakant į kolegos Sosa klausimą dėl Iberijos pusęsalio. Kokios kliūtys įgyveninant šį projektą? Tai yra susikalbėjimo, mentaliteto klausimai. Ne, ne tik svarbu tai, kad reglamentas reikalauja bendradarbiauti, tačiau reikia apskritai bendradarbiauti įvairiais klausimais. Tai buvo reikalinga ir prieš šitą reglamentą. Mums buvo labai svarbu užtikrinti, kad šiuo dujotekiu būtų užpildytos spragos, kurios vis dėlto išliks, kai bus apsispręsta naudoti at, atsinaunančius energetikos šaltinius. Reikia tiesti lankščią infrastruktūrą, reikia renkti saugyklas, o mūsų sistema yra pati lankščiausia, ji numato ir tiekimą, ir įvairiausias e, mm, saugojimo galimybės. Tas lankstumas yra pakankamai aukšto lygio. Bet pirmiausia, reikia investuoti į dujų infrastruktūrą, o tik po to jau perėti prie atsinaunančių energetikos šaltinių. Pratesant Sosa klausimą. Dėl Ispanijos. Nimbi efektas, aš prieš metus susidūriau su Bimbi efektu. Ingresos para el propio puerto. buvo uoste įkurta dujų sutankinimo stotis, tačiau mes susidūrėme su leidimais, iškilo įvairiausių administracinių klausimų ir todėl mes tiesiog pasiūlėme ES mastu imtis iniciatyvos pagerinti situaciją. Kitose valstybėse ji netokia bloga. Dėl ne, netradicinių dujų. Ispanijoje nėra nei tradicinių, nei netradicinių dujų, todėl mes priklausome nuo išorės tiekėjų. Per pastaruosius metus tos netradicinės dujos buvo atrastos ir pradedos išgauti Junktinėse Amerikos valstijose ir yra kitų valstybių, Kataras ir kitos valstybės galvoja apie šių dujų išgavimą. Atrodo, kad skalūnų dujų kiekiai yra didžiuliai rinkoje ir dėl tos priežasties buvo pradėta žvalgytis ir mūsų teritorijoje. que genere que eh, e instalaciones que nosotros estamos en disposición de poner. Yra šaltinių ir mūsų šalyje ir galbūt mes galėsime aprūpinti ir šiomis dujomis e, Europą. Šiuo metu mes turime pakankamai įrangos, tačiau vienintelė problema yra jungtys, kurias reikia stiprinti. Kolega e, Vinua, dėkuoju. Aš pritarčiau tam, ką sakė ponas Odi iš tiesų, kad mūsų galbūt šiek tiek pasisakymai yra egoistiški, bet mes nekalbėjome šiandien apie Europos komisijos e, susitarimus su, e, dėl partnerystės su kitomis šalimis energetikos rytyje ir jie taip pat apima ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Tokie susitarimai yra su Alžyru ar su kitomis šalimis, bet jie, jų nedomina energijos efektyvumo klausimai kol kas. Žinote, ponas Pibalks, kuris seniau buvo energetikos komisaras, o dabar yra e, plėtros komisaras, taip pat e, nemažą dėmesį skiria e, prieigos prie elektros tiekimo Afrikos šalise klausimams, nes tai yra rimta problema. Tai vyksta ir kita veikla šioje srityje e, ir visa tai atsispindės komisijos pasiūlyme dėl energetikos politikos, kuris bus patiktas, kaip jau minėjau, rūdienį, kalbant apie dujų infrastruktūros nusavybę dujų verslas yra reguliuojamas verslas ir pilnai atsižvelgiama į viešąjį interesą, e, kai e, statomos infrastruktūros ar e, kai kalbame apie dujų mm, tiekimą. Vis, taip pat ir apie elektros tiekimą. Energetikos verslas yra reguliuojamas ir uh, pilnai atsižvelgiama į viešai interesą. Ir aišku, kad kalbant apie saulės ar vėjo energiją, e, pakankamas dėmesys energetikos srityje skiriamas šiem dalykam. Kalbant apie atsigavimo po krizės planą e, ir Prancūziją, mums pavyko įtikinti Prancūziją imtis visos reikiamos veiklos. O Eridano projektas yra tik dalis viso to, nes jis padės atverti Prancūzijos sistemą, e, kad ryšys, kad būtų tinkamas, tinkama jungtis tarp Prancūzijos ir Ispanijos energetikos sistemų. Ponui Watsonui dėl dujų galėčiau atsakyti. Jo, ko gero, yra. Maniau, kad nebėra. Jis tebesėdi salėje. Manau, kad vienas svarbus aspektas, kuris yra susijęs su dujomis ir nebuvo šiandien paminėtas, yra, kad jeigu mes norime ateities dujoms, reikia, kad jos būtų e, be anglės dvideginio. Ir žinau, kad vyksta rimti moksliniai tyrimai šioje srityje ir iš tiesų šis dalykas yra labai svarbus. Jūs minėjote, kad dujos labiausia bus naudojamos per ateinančius 10-15 metų, o jei mes planuojame jas naudoti ir toliau, tai reikia, kad nebeliktų jose anglies dioksido ir tokie eksta. Bet taip pat žinome, kad dujos yra neatskiriamos nuo atsinaujinančios energetikos. Puiku, kai elektra gaminama iš vėjo, bet jei vėjo nėra, tai reikia vis tiek turėti iš kur gauti, iš kur pasigaminti mm, elektrą. Ir tam reikalingos investicijos į įrenginius, kurios, kurie gamintų mm, elektrą iš dujų ir tokios jėgainės tada galbūt veiktų tik tai keletą valandų į parą. Ir tada kyla ekonomikos problemos, ekonominės problemos, kaip užtikrinti tinkamą e, ryšį tarp atsinaujinančios energetikos ir, pavyzdžiui, dujų. Ponui Tomės, noriu pasakyti, kad aišku, kad mūsų pagrindinis prioritetas strategijoje E, iki 20 metų yra efektyvumas. Ir tas yra taip pat susijęs ir pastatų energetinių atnaujinimų. Nabuko. Nabukas. Sakėte, kad ponas Karonis sakė, kad Nabuko projekte nėra E, sutarties su tiekėjais, yra tik sutartis su vartotojais. Aišku, labai reiktų įtraukti e, į šį projektą ir dujų gamintoje, ar iš Turkmenijos, ar iš kitų šalių. Tai labai pagerintų tada Nabuko perspektyvas. Šį klausimą m, tikrai svarstome nes praėjusią savaitę vyko diskusijos dėl pietinio koridoriaus su Azerbaidžianu, su Turkmenistanu, taigi šie klausimai irgi juda į priekį. Bet kalbant apie Nabuką, pirmasis tiekėjas yra Azerbaidžianas. Ir e, rugsėjo mėnesį bus kalbama dėl 16 PCM suteikimo Nabuko projektui. Nabuko yra nauja, mm, naujas vamzdynas, kuris, kerta, kuris kirs Turkiją ir jis turi sėti su ITGE vamzdynu, kuris, kuris, eis, kuris eina per Italiją. O dabar dėl bendro intereso projektų, Project of Common Interest visi tie kriterijai, kurie yra jūsų pranešime, taip pat nukreipti tą linkmę, kurią ir mes einame. Aišku, kad visi projektai turėtų būti nagrinėjami naudos ir kaštų e, prasme ir taip pat turi būti numatytas tiekimo užtikrinimas ir dujų kainos mažinimo galimybė. Pavyzdžiui, rytų Europos šalise, kur Gazpromas yra vienintelis dujų tiekėjas. Ir jei tos šalis dar turėtų galimybę importuoti dujas iš kitur, tai aišku, kad tos šalies dėrybų pozicija dėl dujų kainos su Gazpromu taptų daug stipresnė. Taigi reikia nepamiršti visos šios galimos naudos e, ir į ją atsižvelgti tikiuosi, kad e, jūs tenkins tas mūsų pasiūlymas, kurį komisija pateiks šį rūdienį. Dėkui. Ponios ir ponai, savo ruoštų pasakysiu tris sakinius, po to suteiksiu žodį kolegui Fitinį. Visų pirma, yra puiku, kad mes e, du komitetai surengėme šį viešą klausimą ir taip pat norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiesiems, kurie mums stipriai padėjo. Ir trečias mano e, trečioji pastaba. Atsižvelgiant į šių temų ir klausimų įvairovę ir sudėtingumą, yra aišk, aiškiai suvokiame, kad negalime rasti vienareikšmiškų atsakymų ir turime stengtis ieškoti kuo įvairiapusiškesnių e, e, atsakymų. Dėkoju visiems ir dabar suteikiu žodį ponui Alberdinį. E, Dėkoju kolegai Roj už puikų bendradarbiavimą šiandieną ir už tai, kad mes su visais kolegomis galėjome gerai įsigilinti į šią temą, e, dėl to, kad e, mūsų kalbėtojai turėjo tikrai puikią kvalifikaciją svarstyti šias temas. Norėčiau pateikti trumpą klausimą daktarui Vienuo. E, atsižvelgdamas į panos Karonį pasisakymą, kokiųgi turime galimybių uh, sukurti europietišką agentūrą, kuri, būtų, kuri spręstų e, energijos tiekimo jungčių klausimus, kad būtų galima kiek manoma geriau skirstyti tiekiamas dujas po Europą. Tai buvo klausimas, kurį jūs taip pat minėjote. Uh, well, we the, the... Yra tokia organizacija, tai yra NSOC Europos dujų ir elektros perdavimo agentūra. Taip pat yra parengtas ir atitinkamas direktyvos paketas ir iš tikrųjų tai yra, aš esu įsitikinęs, kad iki 2020 metų mes jau turėsime labai gerai organizuotus elektros ir dujas, dujų tinklus Europoje ir todėl nereikėtų skubinti šių procesų, kadangi dar nėra skubu tiesti šitas infrastruktūras ir mes rengėme, žinoma, labai rimtą infrastruktūros paketą. Dabar mes pasitikime elektra ir dujomis. Esame parengę dešimties metų planą, bendradarbiaudami su nacionalinėmis institucijomis, formuluojame europinius tikslus. Labai svarbu, kad visi bendradarbiautume kartu. Kolega Deleflor yra vienas iš mūsų komandos narių ir aš tikiuosi, kad mūsų laukia šviesitėtis.